kalbėsime apie ponios Kalnytės e, pranešimą valdymas ir partnerystė bendrojoje rinkoje, taip pat pono Dekampos pranešimas bendroji rinka Europos gyventojams, e, taip pat pono Buskori pranešimas bendroji rinka siekiant skatinti verslą ir auginimą, taip pat bus komisijos pareiškimas dėl viešųjų pirkimų. Norėčiau pasveikinti poną e, komisarą Mišėlį Barnie bei pasveikinti pirmininkančios Vengrijos atstovę, ministrę Giorį. E, diskusijas pradės pranešėjai ir pirmoji ponė Kalnėte. Prašom. Madame Kalnėte. Oh. Ah, Mr. President, sorry, I, I had a problem with translation and I missed. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, pone komisarė, jeigu norime atgaivinti bendrąją e, rinką, reikia tvirtos politinės lyderystės ir politinio vadovavimo komisijos pirmininkas turi susilaukti vadovų tarybos pirmininko e, ir skatinti bendrosios rinkos konsolidacijos procesą. Taip pat valstybės narės turi aktyviai dalyvauti šiame procese. Kitu atveju ta gausybė minčių dėl ūkio atgaivinimo, augimo atstatymo, darbo vietų kūrimo, konkurencijos stiprinimo liks tik gerais troškimais, o Europa taps pasaulio lygonių. Todėl raginame hmm, savo e, pranešime komisiją ir valstybės narės prisimti atsakomybę prieš piliečius, ūkį ir verslininkus bei e, tęsti bendrosios rinkos skūrimą. Pranešime aiškiai nustatytos gairės, kogi parlamentas tikisi iš komisijos, kuri turėtų stipriausiai padirbėti keletas esminių e, punktų bendroji skaitmeninė rinka, e, profesinis europiečių judumas, e, sienų peržengimas viešųjų pirkimų srityje. Valdymo srityje norėčiau iškelti keturis aspektus. Pirmiausia, kad būtų įgyvendinti jau priimti bendrosios rinkos teisės aktai, čia daugiausia teks padirbėti valstybėms narėms. Taip pat komisija turi stebėti teisės aktų įgyvendinimą, toliau reikia kovoti su protekcionizmu, kas nulėmė bendrosios rinkos susiskaldimą ir sumažina mūsų konkurencingumą. Toliau reikia sumažinti transakcijų mokesčius ir kas čia svarbiausia būtų turėtų būti ne, nebrangus arbitražas, taip pat užtikrinti elektroninę, elektroninės valdžios funkcionavimą bei reiktų aktyviai įtraukti suinteresuotosias visuomenės grupės į politikos skūrimą, kaip kad nurodyta Lisabonos sutartyje. Baigdama norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams už aktyvų dalyvavimą. Tikiuosi, kad mūsų dok mano dokumentas bus patvirtintas plačia balsų dauguma dar šiandien. Tai padės tęsti bendrosios rinkos kūrimą. Akivaizdu, kad čia dar reikia stipriai padirbėti ir bendroji rinka vėl taps Europos augimo varikliu ir padės sukurti e, naujų darbo vietų. Ačiū dabar žodis pūnui Koreja Dekampus. Prašom. E, Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė Barnie, mėly kolegos. Parlamentas e, atkreipė dėmesį į komisijos komunikatą ir e, išsakė savo poziciją dėl to, ką reikia daryti, kad būtų tęsiamas bendrosios rinkos kūrimas. Aš e, e, atsakingas esu už pranešimą bendroji rinka Europos gyventojams. Mes čia turime penkis prioritetus. Pirmiausia, profesinių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimas, profesinis pasas, profesinės kompetencijos pažinėjimų e, pripažinimas, antra, tinkama e, sienų kontrolė, kad būtų užtikrinta importuojamų produktų kokybė, toliau e, raumingo reglamento išplėtimas, kad nenukentėtų nuo per dėlik didelį išlaidų verslas ir žmonės. Taip pat e, didesnio skaidrumo reikėtų, reiktų pašalinti visas kliūtis, kurios trukdo darbo jėgos judumui. Aišku, viskas atrodo paprasta ir yra konsensusas, tačiau išsiskiria pozicijos dėl nuomonių, ką reikia daryti, kad baigtumėme kurti bendrąją rinką. Aš norėčiau prisiminti pono Monti e, dokumentą. Mes pasirinkame bendrąją strategiją, kad reikia atgaivinti žmonių pasitikėjimą bendrąją rinką. Prisiminsiu dokumentą, kuris dar praeitų metų gegužė buvo patvirtintas. Na, e, nors mums atrodo, kad tie tris pranešimai neteisingai yra suskaldyti į tris dalis. E, mes vis dėlto bandėme užtikrinti vientisumą tarp jų. Akivaizdu, kad visi turi dirbti petys pietin ir tai padės užtikrinti protingą ir tvarų augimą. E, daugiausia turime galvoti apie europietį. Žinome, jog egzistuoja daug komisijos iniciatyvų, Europa 2020 strategija, Europos pramonės politika, Europa inovacijų centras, tačiau uh, turėtumėme mes grįžti prie pirminės idėjos, kad bendroji rinka turi ne tik patraukli būti verslui, bet įdomi ir piliečiui. Reikia dirbti keliose srityse. Pirmiausia, socialinės teisės. Čia dešiniai ir, ir liberalai e, laikosi kitokios pozicijos dėl socialinių teisių. Mes negalime jų pozicijai pritarti, jie daugiausia vadovaujasi rinkos logika. Taip pat apgalėstaujame, kad nebuvo įtraukta jokia e, nuostata dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos, toliau bendros visuotinės svarbos paslaugos. Čia reiktų konstatuoti, kad e, žmonės e, kai kurie galvoja tik apie rinkos logiką, o Tai reiškia, kad susiformuoja monopolinės ar oligopolinės struktūros įvairiausiose srityse. Galgi būtų naudinga sukurti vidinius e, paslaugų mechanizmus. Pirmiausia, reikia galvoti apie aukštą socialinę apsaugą, užtikrinti e, žmonėms prieigą prie rinkos, nesivadovauti vien tik rinkos logiką. Mm, ir e, kai kuriais klausimais mes vis dėlto su dešiniaisiais susitarėme ir e, savo ruoštų manome, kad reikia išnagrinėti visas, visas galimybėgės, e, suteiktas mums 60, 26 sutarties protokolo 14 straipsnio. Mano frakcija per balsavimą susilaikė, kadangi Nors pranešime yra daug gero, tačiau tobulintų dalykų dar daugiau. Manytumėme, kad e, neaišku, koks bus balsavimo rezultatas, gauta daug pakeitimų, tačiau pabrėšiu, jog bendradarbiavo visos parlamentinės frakcijos, daugiau nei 250 pakeitimų pateikta, išklausėme kitų komitetų poziciją ir ačiū šešėliniams pranešėjams e, visiems, kurie dirbo prie šio pranešimo ir taip pat koordinatoriams. Dirbta pakankamai kritiškai ir mm, vieningai ačiū ponui Habar, kuris padėjo mums mūsų darbuose. Ačiū. Ačiū. Vieną minutę sutaupyta pastaboms pabaigoje diskusijos. O dabar suteiksim žodį ponui Silvijo Busoj. Jis iš viso turi šešias minutės, pradžioje keturias minutės ir pabaigoje dar dvi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Tai pirmininkė komisarė kolegos. Mes e, visi turime galvoti, kaip e, sutvirtinti bendrąją rinką, nes tai yra labai svarbi Europos Sąjungai. Tai yra naudinga ir vartotojams, taip pat Europos įmonėms, nes tai prisideda prie mūsų ekonomikos augimo. Be to, galime pastebėti, kad rinkos integracijų yra juntamas dabar tam tikras e, nuovargis, dėl to mums reikia naujų priemonių, reikia e, suteikti pasitikėjimą Europos piliečiams, e, reikia duoti naują postumį. E, komisija daug atliko darbo jau ir įskaitant komisarą Barnie. E, ir jisai yra labai įsipareigojęs išjudinti vidaus rinką, ją atgaivinti. Programa paskelbta yra labai ambicinga. Taip pat mes turime būti realistiški, kad galėtume suteikti naujo pagreičio vidaus rinkai. rinkai. Esu įsitikinusi, kad jeigu bus įgyvendintos priemonės, tai vidaus rinka taps ir įmonėms, ir gyventojams patrauklesnė ir bus e, apskritai kalbant veiksmingesnė. Aš galiu pasakyti, kad mūsų užduotis nebuvo lengva. Tai ambicingas uždavinys, e, nes reikėjo padėti pagrindus bendrai rinkai, kuri užtikrintų ateities augimą ir atitiktų piliečių ir įmonių lūkesčius. Ar turėtume akcentuoti inovacijas, ką reikėtų daryti su intelektinės nusavybės teisėmis? Kaip pasiekti, kad kuriant bendrąją rinką, tuo pat metu gerbtume ir valstybių narių suverenitetą? Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, e, tiems, kurie rengė nuomonės ir visiems kolegoms, kurie pateikė savo pakeitimus už tai, kad sugebėjome susitelti ties penkiais prioritetais. Pirmiausia, kalbame apie būtinybę remti inovacijas bendroje rinkoje. Tai būtina siekiant tvaraus augimo. Europos patento sukūrimas, vieningos teis, e, teisės sistemos sukūrimas šioje srityje yra nepaprastai svarbus dalykai. Jeigu norime inovacijų, novatariškumo, turime sugalvoti, kaip jas geriausia finansuoti. E, turime galvoti apie ilgalaikės investicijas, apie rizikos kapitalo fondų panaudojimą. E, Europos e, projektiniai fondai taip pat gali būti gera galimybė finansuoti projektus, pavyzdžiui, telekomunikacijų ar energetikos srityje. Mes turime sustelti ties e, skaitmeninė darbo tvarkyje, skatinti elektroninę priekybą, sukurti pasitikėjimą verslo, verslininkų tarpę elektroninę priekybą, užtikrindami, kad e, prekės bus sėkmingai pristatomos ir kad bus galima sėkmingai atsiskaityti už elektroninę prekybą. Turime sukurti geresnį prieigą prie kapitalo rinkų, sukurti labai aiškę mokesčių bazę, labai aiškius PVM mechanizmus. Na ir pagaliau viešųjų pirkimų procedūros turi būti racionalizuotos, jos turi būti supaprastintos, kad MVI galėtų juose geriau dalyvauti ir tokiu būdu paremti išmoningą ir visus apimantį augimą. Dėkui. Teraz poproszę o zabranie głosu w imieniu komisji pana komisarza Michel Barnier. Dėkoju. Dabar paprašysiu komisijos vardu pasisakyti komisijos narį Barnier. Dėkoju pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. E, kalbame apie labai svarbų dalyką ir atėjęs minis lūžio momentas tame mūsų bendrame darbe. Mums e, reikia labai aiškiai įvertinti e, padėti vidaus rinkoje. E, po Mario Monti dabar yra parengti pranešimai dėl vidaus rinkos. Reikia galvoti, kaip kiekvienam piliečiui, kiekvienoje valstybėje parodyti, kad kalbame apie augimą, apie socialinę sanglaudą, apie darbo vietas E, svarbi, e, kokie yra svarbiausi žodžiai skamantis Briuselyje ar e, Strasbūre piliečiams. Tai yra žodžiai susijęs su valdymu, darbu, priežiūra, deficitų skolų mažinimu. Tai yra būtini žodžiai, bet jie yra labai sunkus. Taip pat reikėtų naudoti ir kitus žodžius, kurie galėtų e, suteikti daugiau pasitikėjimo europinių projektų. Kiekvienas e, tokiu būdu galėtų pats e, kažkokiu būdu priartėti prie globalizacijos iššūkių. Ir norėčiau asmeniškai padėkoti visiems trims pranešėms, kurie ką tik pasisakė, Sandrai Kalnietiai, e, ponui Dekampos ir e, Busoj. Ir mes dirbome kartu, klausėme vieni kitų ir e, parlamento komitetai dirbo. Aš norėčiau padėkoti koordinatoriams skirtingų frakcijų už darbą kurie labai e, daug dirbo, kad suderintų veiksmus tarp jūsų, kadangi ši tema yra nepaprastai plati. E, jūs e, pasiūsite labai stiprų signalą kitoms institucijoms, taip pat ir įmonėms bei piliečiams. E, jeigu prisiminsime Greš, e, Monti pranešimus, ponas e, Baroso manęs prašė dirbti kartu su 12 kitų kolegų siekiant išjudinti vidaus rinką. Reikia tam tikrų struktūrinių pokyčių rinkoje, kad būtų galima užtikrinti didesnį augimą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad dabar išgyvenam tarsi pirmąjį politinio, politinės integracijos etapą. E, dabar didžiausią dalį eksporto sudaro eksportas į, kiek, į visas e, ES valstybės narės. Pavyzdžiui, Vokietijoje 60 procentų e, visų paslaugų ir prekių yra eksportuojama į kaiminės šalis. Ir reikia užtikrinti kaip galima didesnį augimą e, galimybės didesnės bendrojoje rinkoje. E, kalbu apie bendrosios rinkos e, aktą. E, visos valstybės narės, visi nacionaliniai parlamentai gavo informacijos, taip pat profsąjungos, profesinės kitos organizacijos gavo informaciją apie tai, kokių veiksmų mes ketiname imtis. Ir siūloma atsirinkti pasiūlymus, kurie būtų veiksmingiausi, kurie galėtų pagerinti tiek piliečių, tiek įmonių veiklą. E, Kita savaitė, trečiadienį, komisijos e, kolegija svarstys bendrosios rinkos aktą. Šiame kontekste e, bus taip pat atsižvelgta į jūsų diskusijas ir svarstymus šiandieną. Aš, ponai ir ponės, esu įsitikinęs, kad norint laimėti konkurencinę kovą, užsitikrinti augimą, reikia imtis veiksmų visose srityse, visose teritorijose. Kiekviena įmonė yra labai svarbi ir kiekvienas pilietis yra mums svarba, svarbus e, jau pradedant e, kurti bendrąją rinką, e, tuo metu, kai komisijai vadovavo Žakas Deloras, tuo metu buvo pradėta kalbėti apie sanglaudos politiką, jos svarbą, kadangi jeigu kokie nors regionai atsilieka, yra negerai, reikia, kad jie taip pat pasinaudotų konkurencingumo galimybėmis, augimo galimybėmis, įskaitant labiausiai nutolusius regionus. Kiekviena įmonė yra labai svarbi. Aš kalbu, apie, aš kalbu dabar apie patentus. Tai labai svarbu. Reikia mažoms vidutinėms įmonėms rasti būdų e, prieiti prie finansų, reikia sumažinti administracinę naštą. E, reikia taip pat plėtoti elektroninę prekybą, reikia stiprinti pasitikėjimą piliečiui, bet aš prie to e, pereisiu labai greitai. Taigi, greitai. Taigi kiekviena teritorija, kiekviena įmonė, kiekvienas pilietis yra svarbus. Jūs patys e, kasdienėme gyvenime esate taip pat vartotojai, paslaugų e, naudotojai. Jūs susidurėte, susitinkate su žmonėmis, kurie taip pat naudojasi paslaugomis, kurie e, dirba įvairiose sitise ir reikia galvoti apie galimybės pagerinti mobilumą, judumą darbuotojų tarp sienų į, į kitas šalis. Reikia užtikrinti, kad būtų profesinės kvalifikacijos e, pripažįstamos. Taip pat reikia tekti kokybiškas viešasias paslaugas. E, reikia galvoti, kaip paskatinti priekybą internetu ir kitomis e, priemonės, taip pat kaip išvengti dviejopų dvigubų taisyklių taikymo. Tai visa leistų geriau funkcionuoti vidaus rinkai. Koks būtų uh, kitas etapas po jūsų diskusijų? Uh, Kaip žinia, ministrų taryba 24-25 kovo patvirtino mūsų ketinimus, e, bus e, priimtas veiksmų vėliau dėl teisės aktų bendro, per bendro sprendimo procedūrą. Ir kaip sakiau, kitą savaitę aš komisijai kartu su kolegomis, kurie daug dirbo, pateiksiu tam tikrus pasiūlymus. E, pasiūlysiu pasirinkti 12 svertų, kurie leistų užtikrinti geresnį vidaus rinkos funkcionavimą įmonėms, piliečiams. Kiekviename iš tų e, svertų, jie bus susiję su įmonėmis, su piliečiais, su mokesčiais, e, socialinė sanglauda, viešuosiamis paslaugomis. Ir mes pagal kiekvieną iš tų 12 ryčių pasiūlysime vieną esminį veiksmą, novatorišką ir tikimės, kad tai bus naudinga tiek įmonėms, tiek piliečiams ir e, sieksime įgyventinti tą tikslą per dviejus metus. Komisija tai pasiūlys ir aš tikiuosi, kad jūs su taryba tarsite savo nuomonę dėl 11 ir 12 metų. 12 e, metais paminėsime 20-asias e, bendrosios rinkos akto metinės reikia įsiklausyti į Europos žmonės, rei, galbūt tos metinės būtų, bus E, reikia, kad tai nebūtų melancholiškos metinės, reikia siekti, kad jos būtų aktyvios, kad mes iš tikrųjų galėtume džiaugtis bendrosios rinkos akto rezultatais. Taigi 12 svertų, 12 konkrečių pasiūlymų, bet jie nėra tik tai išskirtiniai. Mes galvojame apie kiekvieną iš tų sričių ir apie kitas susijusias idėjas, kitus galimus pasiūlymus, veiksmus, kuriuos tuo pačiu metu paraleliai paskelbs komisija. Bet tų kertinių veiksmų e, svarba bus išskirtinė pagal kiekvieną e, veiksmą. E, mes įsiklausysime į jūsų E, nuomonę, taip pat dėkojame tarybai, dėkoju pirmininkaujančio šalies ministrei už įsitraukimą į darbą aktyvų ir mes e, per ateinančius metus vėl, e, mėnesius vėl svarstysime toliau šį aktą. Dar noriu pasakyti, kad komisija yra įsipareigojusi E, ypatingą dėmesį skirti aspektams, e, kuris yra įrašytas bendrosios rinkos akte ir su kuriuo yra susijęs 17 procentų visos veiklos. Tai yra tai, ką minėjo ponas Busua, keturios svarbiausios rytis, e, kurios mums taip pat labai svarbios. Tai yra 2004 metų direktyvos peržiūra tam, kad būtų galima pasinaudoti kaip geriau viešosiomis lėšomis ir kad daug, kaip galima daugiau e, įmonių galėtų e, įsitraukti į viešuosius pirkimus ir kad būtų kaip galima sumažinta biurokratinė našta. Mes taip pat norime supaprastinti procedūras, padaryti jas lankstesnėmis kad būtų galima geriau atsižvelgti į e, vietos valdžios e, specifiką ir joms bus tai pritaikyta supaprastinta procedūra. Antras dalykas e, - pagerinti prieigą prie e, viešosios žinkos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, pirmiausia, tarptautiniu mastu. Ir taip pat reiks siekti sieksime, kad viešųjų pirkimų srityje būtų daugiau novatiš, novatoriškumo, kad būtų skirtas ir socialiniai įtraukčiai dėmesys. Mes taip pat dabar atliekame labai plačias konsultacijas, yra paskelbta žalioji knyga. Ne Viskas atsispindės e, teisės aktuose, komisija rengs sektorinės iniciatyvas, kaip geriau pasinaudoti viešąją e, rinką ir e, kaip galima būtų, kaip galima geriau siekti strategijos Europa 2020 tikslų. Kolega Potošnikas kalbėjo apie ekologijos, aplinkos apsaugos aspektus. Mes su kolega Oettingeriu, e, galvosime taip pat ir apie energetikos aspektus e, dėl pirkimų e, su ponu Tajani ir Giogen Kvin. Dirbsime pirkimų srityje, taigi tiek. Bet tas darbas yra labai ilgas Ir aš norėčiau pereiti prie koncesijų klausimo, kaip galima greičiau norime pasiekti šioje srityje rezultatų. Koncesijos yra labai svarbios teikiant viešasias paslaugas. 60 procentų viešųjų privačių partnerysčių yra susijusios su koncesijomis. E, tai yra darbų koncesijos Kol kas ES mastu neturime teisės aktų dėl koncesijų. Jeigu žiūrėsime į sutartį, galime pasinaudoti tam tikromis galimybės, bet kol kas nėra teisinio aiškumo. E, ir per pastarus metus Teisingumo teismas turėjo nagrinėti 24 bylas susijusias su tuo. Mes turime sukurti bazinės taisyklės e, Kadangi ir, ir aišku, jeigu e, nacionaliniai teisės aktai veikia gerai, mes neturime kištis, bet turime ieškoti tam tikrų sąlyčio taškų. Taip pat turime galvoti apie vietos valdžios specifiką. Aš e, noriu išklausyti visų ir esu įsitikinęs, kad mes turime siekti išvengti nesusipratimų. Valdžiaus institucijos galės pasirinkti, kaip teikti viešasias paslaugas ir mūsų tikslas yra užtikrinti minimalų skaidrumą ir nediskriminavimo principą. Mūsų tikslas, kaip galima geriau panaudoti viešasias lėšas. Uh, reikia užtikrinti, kad būtų e, numatyta gera ginčių nagrinėjimo tvarka, nes kitaip kyla korupcijos pavojus. Mes norime atgaivinti vidaus rinką e, ir koncesijų klausimas yra labai svarbus pirmiausia mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi dabar skirtingai nuo didelių įmonių jos kartais negali gauti sutarčių užsienyje ir uh, E, koncesijų taisyklių įvedimas galėtų sudaryti geresnės joms galimybės e, veikti vidaus rinkoje. Dėl e, geresnės teisėkuros dalykų mes norime labai tiksliai koncentruoti savo veiksmus. Ir dar Vienas rytis, kuris svarbi, yra gynybos rinka. Mes e, dirbame su valstybėmis narėmis pagal 2009 metų direktyvą. Jos e, perkėlimas po kelių savaičių baigsis. Tai yra susijęs su kompensavimo politika. E, kartais e, tai prieštarauja tam tikroms e, teisėms ES ir aš dirb, dirbsiu kartu su komisaru Tajani ir e, gegužės mėnesį 20-23 e, vyks speciali konferencija. E, dar vienas dalykas - viešosios rinkos tarptautinis aspektas. Mums reikia sudaryti geresnę prieigą prie rinkos įmonėms, siekti kaip galima didesnės naudos, taip pat taikyti abipusiškumo ir abipusės naudos principus. Daugiau prekybos bus naudinga visiems. E, šiandieną e, mes galvojame apie atvirą laisvą prekybą, bet kyla problemų Tiesa yra tai, kad mūsų pagrindinis partneris, pagrindiniai partneriai Japonija, e, Kinija, JAV pagal bendrasias preferencijų sistemas arba pagal dvišalį pagrindą nenori daugiau atverti savo rinkos. Ir mes e, savo ruoštų norime gero patikimo sverto, kuris užtikrintų mums geresnės sąlygas. E, Ponai ir ponios, e, visos taisyklės, kurios yra išdėstos pasaulinės prekybos organizacijos sistemoje, kol kas ne visiškai buvo perkeltos ir į Europos e, sąjungos sistemą. Kartais, e, bet kartais Europos įmonės kenčia nuo to, kad trūksta pusiausviros, kadangi užsienio įmonės pas mus E, dažnai naudojasi labai geromis galimybėmis, o kita vertus mūsų pačių įmonės susiduria su problemomis, norėdamos veikti e, mūsų didžiųjų partnerių kai kuriuose rinkose. Aš e, dirbsiu kartu su Karelu Diugucht, kuris sieks, kad į mūsų teisę būtų perkelti mūsų tarptautiniai įsipareigojimai ir mes imsimės veiksmų, mes pasisakome už atvirumą, bet e, ne, nesame naivus. Mes norime tvirtos, aiškios teisinės e, bazės, e, kuri leistų mūsų įmonėms su, veikti šalyse, su kuriomis esame pasirašę tam tikras sutartis ir norime taip pat daugiau saugumo toms įmonėms. Nenorime, kad Europa būtų tvirta atstovė, bet e, norime, kad mūsų įmonės galėtų veikti atvirame, sąžiningame kontekste ir e, kaip e, sakiau, pirmininkė, diskusijos dėl rinkos, bendrosios rinkos atgaivinimo yra labai svarbios. Tai yra susijęs su mūsų visų nauda, su modernizavimu ir mes dirbsime per ateinančią savaitę toliau ties šiais klausimais. Ačiū. W imieniu Rady Urzędującej. Dėkoju ponui komisijos nariui. Dabar e, pirmininkaujančios šalies atstovė, ponė Gioriai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Kaip e, sakė ponė Kalnietė, e, Europos e, ūkiui, Europos ekonomikai reikia tam tikro variklio. Sutinku su tuo. Vengrijai pradedant pirmininkauti, Vengrijos premjeras šioje salėje labai aiškiai pareiškė, kad nepakanka vien tik tai valdyti krizę po to, kai ji jau uh, įvyko, nepakanka vien tik tai gyvendinti griežtą fiskalinę politiką valstybėse narėse, nors mes toje srityje veikiame ir parengėme krizės valdymo dokumentų paketą, bet šalia to mes turime išlikti patikimi savo piliečių akise, o tam reikia kurti darbo vietas. Ieškome išteklių tokiam darbo vietų kūrimui Ir čia aš bendroje rinkoje matau didžiulį potencialą, kuris gali būti panaudotas tas darbo vietas, kuriant ir įgyvendinant strategiją 2020-ieji. Pirminkaujanti valstybė sveikina Europos komisijos ir Europos parlamento iniciatyvą atgaivinti bendrąją rinką sveikina komisijos ir parlamento išreikštas mintis, e, kurios e, išdėstytos puikiuose trijuose pranešimuose. E, tie dokumentai yra geras pagrindas konstruktyviai pasikeisti nuomonėmis ir susitelkti ties diskusiją, iš kurios turėtų iškilti kilti labai aiškus konkretūs veiksmai. 2012, e, kaip ponas Barnė ir sakė, paminės e, bendrosios rinkos akto iniciatyvą. E, prasidėjo viešosios diskusijos ir konsultacijos dėl to, pagal kokius kriterijus valstybės narės gal, galės pasirinkti e, prioritetinius vystimosi, prioritetinės vystimosi kryptis. E, konkurencingumo e, taryba e, gegužės 30 dieną suformuluos e, savo išvadas. Europos piliečiai, verslas ir e, institucijos e, galbūt ir gali kvestionuoti bendrosios rinkos tikrąją vertę. Tačiau e, sutinku su profesoriu Montikė, jisai sako, kad būtent tokiais sunkiais laikais ir iškyla bendrosios rinkos tikroji verti. Čia mes neturime pasiduoti spaudimui, E, atėjo laikas e, sukaupti politinę valią ir užbaigti, bendrai, užbaigti bendrosios rinkos kūrimą. E, jūsų pranešimuose tai yra akcentuojama. Monti pranešimas taip pat kalba apie tai, kad bendros rinkos kūrimas susiduria su tam tikrais iššūkiais. Ar atneš bendroji rinka apčiuopiamus e, pagerinimus kiekvieno europiečio kasdieniam gyvenime. Ar e, vien tik tai e, atlieps tam tikrų sektorių interesus. E, viskas priklausys nuo to, kiek mes busime pasirengę nuveikti per artimiausias kelis mėnesius. Iš komisijos tikimės e, balandžio mėnesio viduryje E, peržiūrėto reglamento pateikimo. Mes taip pat manome, kad pagrindinės jūsų pranešimų mintys atsispindės e, e, komisijos peržiūrėtame reglamente ir kai turėsime tuos pasiūlymus, mes dirbdami draugę su jumis ir su komisija sugebėsime išanalizuoti ir apsispręsti dėl pagrindinių veiksmų e, toliau kuriant e, bendrąją rinką. Pasakysiu keletą e, minčių apie tai, kas akcentuojama jūsų pranešimuose. Pirmininkaujantis šalis sveikina tai, kad bendrosios rinkos tema būtų aptarta Europos vadovų taryboje. E, bendroji rinka yra iš tikrųjų pagal mūsų sutartį vienas iš pagrindinių e, politinės veiklos elementų. Priminsiu, kad e, vadovų, rinko, vadovų tarybos E, išvados šį pavasarį kaip tik ir akcentavo bendrosios rinkos svarbą. Mes taip pat tikimės, kad ir konkurencingumo taryba e, žengs svarbių e, žingsnių sukuriant Europos patento sistemą. Tai e, būtų didžiulis stimulas ir parama Europos įmonių konkurencingumui. E, mes tikimės labai gerų diskusijų ir šiame parlamente. E, šiuo klausimu ir tikimės, kad e, e, sustiprinto bendradarbiavimo būdu mes galėsime pasistumėti į priekį šitoje srityje. E, Skaitmenimo darbo tvarkė yra taip pat nepaprastai svarbus elementas, e, toliau tobulinant bendrąją rinką, piliečių judumas e, taip pat yra piliečiams ypatingai rūpimas dalykas, todėl mes sutinkame su jūsų nuomonė, kad sustiprinti ES veiksmai ir e, apčiuopimi rezultatai šitoje srityje yra nepaprastai laukiami. Mes taip pat manome, kad Visai teisingai e, jūsų pranešimuose akcentuojama būtinybė piliečiams e, turėti galimybę pasinaudoti bendrosios rinkos e, sukūriamomis galimybėmis. Čia pritarėme ir komisijos iniciatyvams, kurios numatytos, pavyzdžiui, Solvit programoje ir tokiuose e, veiksmuose kaip informaciniai centrai piliečiams. Nereiktų užmiršti ir e, šešių teisės aktų paketo, nes dažnai girdime, kad e, e, e Europos taryba e, vien tik tai susitelkė ties finansiniu stabilumu ir todėl nepakankamai dėmesio skiria augimui ir ekonomikos gaivinimui. Kad e, augimui, ekonomikai gaivinti e, naudojamasi vien tik tai vadinamaisiais švelniaisiais teisės aktais, tokiais kaip Europos strategija 2020. Mes tikimės, kad e, galėsime surasti tinkamą atsakymą į tokius klausimus. Manau, kad nepaprastai yra svarbu stiprinti bendrąją rinką ir kad e, mes sugebėsime tai daryti kuo skaidriau, artimai bendradarbiaudami su parlamentu ir su komisija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, poniai ministrei ponės ir ponai. Trys pranešėjai, e, komisijos narys ir ponė ministrė pradėjo nepaprastai svarbę diskusiją ES ateičiai ir Europos piliečiams. Bendrosios rinkos gaivinimo mintis visų pirma kilo bendrosios rinkos komitete ir aš e, sveikinu komiteto narius, e, vadovaujamus Michael Harberio už jų e, iniciatyvą remiantis Mario Monti dokumentu Dėkuoju taip pat komisijos nariui Barnie už jo išsamų pasisakymą apie viešuosius pirkimus. ir į tai, ką jis pasakė apie komisijos reakciją į parlamento iniciatyvas. Tai labai svarbus darbas, esu įsitikinęs taip pat, kad ir pirmininkaujanti Vengrija nuveiks savo darbo dalį ir tai bus visų europiečių labui. Pakanka pažvelgti į tai, kiek parlamento komitetų parengė savo nuomonės šiuo klausimu, tai yra aštuoni komitetai, kad suvoktume e, šios temos svarbą. E, na, o pirmiausia, suteiksiu žodį Tarptautinės prekybos komiteto atstovai poniai Andrės Barėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad tikrai svarbi tema. Aštuoni komitetai dirbo prie šių pranešimų, taip pat užsienio priekybos komitetas, vidaus rinkos gaivinimas yra 2020 strategijos dalis. Europa turi būti ir likti lyderę globalizuotame pasauliame turime atsakyti į naujosius iššūkius, iššūkius, su kuriais susidarė mūsų įmonės e, tarptautinėje rinkoje yra dideli, tačiau kartu didelis potencialas. Taip pat turime užtikrinti tinkamą socialinį augimą, darbo vietų kūrimą ir gerų darbo sąlygų užtikrinimą. Nepamirškime, kad vystantis ekonomikai turime galvoti apie tūkstantmečio tikslus ir kovą su skurdu. Turime galvoti apie ateitį, galvoti apie intelektinę nusavybę, kovą su klastotėmis. Vystant e, savo ekonominę politiką turime e, savo vidinės vertybės projektuoti ir santykius, į santykius su trečiosiamis šalimis. Ačiū dabar ponas Fejo Ekon komiteto vardu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau pasveikinti pūną Barnyje ir pirmininkaujančią valstybę bei vidaus rinkos komiteto e, narius. Savo komiteto vardu norėčiau išskirti mums aktualiausius pranešimo aspektus. E, prisimename Mončio pranešimo dvasę būtent konkurencingumo skatinimas, sėkminga rinka ir novatoriška rinka. Visą tai leis Europa 2020 strategiją įgyvendinti. Ypač tai aktualu mažosioms vidutinėms įmonėms, kadangi jos yra Europos e, rinkos stuburas. Būtina užtikrinti tvarų ūkio augimą, ir galvoti apie vis didesnį bendrosios rinkos vaidmenį. Tai jis turi būti palaikomas e, tinkamų valdymų ir e, realių ekonomikos augimu. Ačiū dabar kolega ponas Baldasar. Ačiū ponė pirmininkė, bendrosios rinkos aktas E, mus verčia ieškoti atsakymų į esamus e, trūkumus, reikia užtikrinti e, prieigą prie rinkos visiems dalyviams, įmonėms ir piliečiams. Mane tenkina pono Barnie pasisakymas ir parlamento pozicija. Mano nuomonė yra keletas svarbių prioritetų, kurie padės pasiekti ES tikslus. Pirmiausia, reikia pagerinti MVI prieigą prie bendrosios rinkos, reikia mažinti administracinę naštą, būtina jiems leisti dalyvauti paprasčiau viešuosiuose pirkimuose, taip pat mažinti trikdžius elektroninėje priekyboje, taip pat turime galvoti apie mm, obligacijas e, skirtas projektams ir didesnės galimybės telekomunikacijų srityje. Tik viską apjungę ir suderinę pasieksime Europą 2020 užimtumo e, tikslus ir pasieksime tą tikslą, kurio aš norėčiau būtent socialinė rinka pagrista augimu ir sąžiningomis darbo sąlygomis. Ačiū dabar užimtumo komiteto vartu, ponė Jekonsarė. Pone pirmininkė, Žakas Deloras klydo, kai sakė, kad e, e, bendrosios rinkos įsimylėti neįmanoma. E, ta tema yra sukėlusi tiek daug aistrų. Ir dabar e, rengiame tiek daug naujų iniciatyvų, e, tokių kaip Europos patentas, Europos energetikos bendroji rinka, kad kartais e, nuvilia tai, jog užmirštame tokius dalykus kaip komandiruotojų darbuotojų reikalai, ar a, e, socialiniai aspektai. E, šiaurės e, šalyse turime labai aukšto lygio socialinius įstatymus, kurie užtikrina konkurencingumą tuo pačiu, užtikrina ir darbuotojų teisės. Reikėtų ir visiems kitiems eiti tuo pačiu keliu. Ponas Kroitman, ačiū, iškart pakomentuosiu kolegės poziciją. Mes komitete pasiūlėme specialią socialinę išlygą, kuri nustatytų, kokią įtaką bendroji rinka turi užimtumui. Mes turime e, nepamiršti nei vieno aspekto ir ypač socialinio, kuris aktualus bendrosios rinkos kūrimui. Reikia poveikio vertinimu kurie atsakytų į šitą susirūpinimą. Tikrai mane nustebino, kai prabilta apie ekonominį valdymą, kuris į vokiečių, į vokiečių kalbą verčiamas ne visai teisingai, tai nėra ekonominis planavimas, mes Vokietijoje turime nelabai geros patirties su panašiu reiškiniu, turime vis, suvokti, kad e, planavimo priemonės nepadės sukurti bendrosios rinkos ir jos atgaivinti. E, tikrai e, neturėtume pamiršti, kad kitais metais švesime bendrosios rinkos 20 metį. Dėl to ypač džiaugiuosi komisaro Barnie pasisakymu, jog jis susitelks ties keliomis priemonėmis, kurios iki šiol buvo primirštos. Jos turėtų suteikti atverti naują mm, potencialą bendrai rinkai. Ji gali sukurti daug naujų darbo vietų ir tai turėtų būti pagrindinis tikslas, nes darbas yra geriausia socialinė priemonė, nes e, dirbantis žmonės e, gali įgyvendinti tikslus, kurių, kuriuos jie turi gyvenime. Mums reikia E, subalansuoto pasiūlymų paketo, kuris būtų aktualus tiek verslui, tiek piliečiams. E, svarbiausia, turime galvoti apie e, mažas vidutinės įmonės. Reikia reikalauti, kad Europos patentas būtų joms prieinamas, kaina ne per didelė ir šios įmonės galėtų dirbti inovacijų srityje. Taip pat rizik, rinkos kapitalo valdymas turėtų būti pagerintas ir mm, pelno bei pajamų mokesčių diskusijos turėtų tęsti bendrosios rinkos kūrimą. Konkrečiomis priemonėmis mes turime sustiprinti piriečių pasitikėjimą bendrąją rinką, profesinių kvalifikacijų pripažinimas turi būti paprastesnis, reikia profesijų paso, tai supaprastintų žmonėms galimybę dirbti kitoje šalyje ir užtikrintų didesnį judumą bendrojoje rinkoje. Taip pat mums reikia Europos rinkos priežiūros, būtent Europos, mm, kol kas valstybės narės to nenori ir mes tikrai vengsime panašaus susiskaldinimo. Ir jeigu mes tikrai gyvensime subalansuotą paketą, bendroji rinka patils dar vieną pakelimą. Ačiū kolega De Angelis, ITRE komitetas. Grazie, prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. Jeigu norime atkurti pasitikėjimą rinką, turime galvoti apie vartotojų, darbuotojų ir verslo interesus. Turime pasižiūrėti į socialinės garantijas, kurios būtų numatytos e, vidaus rinkoje. Ir, ir taip pat reikia galvoti apie teisės tų, kurie naudojasi viešosiomis paslaugomis. E, žinome, kad e, daug dėmesio reikia skirti socialiniams aspektams, socialiniams garantijoms parengti pranešimai yra žingsnis e, teisinga linkme, ypač e, ta prasme, kad daug dėmesio skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios tokios svarbios mūsų ekonomikai. Jos gali užtikrinti mūsų bendrosios rinkos augimą, taigi mes turime padėti joms išgyventi krizę ir skatinti e, kokybišką ateitį joms. Dabar ponė Sofija Akoni, regi komiteto vardu. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Komisarė, ministrė, gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Žodis, kuris yra susijęs e, su dabartinė padėtimi, dabartinėmis sąlygomis yra ambicijos. Ambicijos skirtos sustiprinti vidaus rinką, Europą. Ambicijos e, įtikinti piliečiams, kad uh, E, piliečiams bus garantuotos teisės, kaip darbuotojams, kaip vartotojams, kaip žmonėms. Aš norėčiau padėkoti ponui Barnie, kuris siekia įkūnyti visas šias ambicijas. E, jis tai kalbėjo apie daug projektų, kurie bus įgyvendinami. Aš esu nuomonės e, referente regioninio vystymosi komitete šiais klausimais ir noriu pasakyti, kad reikia imtis daugiau veiksmų, kurie būtų skirti e, konkretiems regionams, tokiems kaip labiausiai nutolę regionai. Reikia taip pat, e, kad būtų įdėktas Europos įmonių statutas Ir reikia, kad būtų skirtas geresnis finansavimas e, konkretiems projektams užtikrinantiems tvarų vystimasi. Ačiū dabar ponas Piotr Boris. Ponas pirmininkė, komisarė. Strategija Europa 2020 turėtų užtikrinti mūsų konkurencingumą, ekonomikos saugimą. Tam mums reikia bendrosios rinkos. Aš labai sveikinu komisaro Barnie e, požiūrį, taip pat ir profesorius Monti požiūrį ir įnašą. Minėsime e, bendrosios rinkos akto 20-asias metinės, tačiau dar daug ką būtų galima padaryti, tvirtinant intelektinės nusavybės teisės, e, teisė į kūrybiškumo apsaugą, jos įtvirtinimas tai yra intelektinės nuosavybės teisių įtvirtinimas. E, turime konkrečių minčių dėl apskau, apskaitos supaprastinimo, prekės ženklų apsaugos, e, taisyklių fondams nustatymo manau, kad jeigu visą tai padarysime, e, tai bus gera naujiena mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmininkas, prašau kalbėti šiek tiek lėčiau, nes vertėjai nespėja išversti jūsų pasisakymų, negali deramai atlikti savo darbo. Dėja, kolegos Lėnė nėra. Dabar žodis Toine Manders taip pat teisės komitetas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar tai nereiškia, kad aš gausiu papildomą minutę iš pono Linė? Ačiū komisarams, ačiū visiems už išsakytas mintis, tačiau trūksta man kai ko, e, ko reikėtų pranešimuose ir ką turėtumėme įgyvendinti. Mes giriame e, profesorių Monti, tačiau jis padarė išvadą, kad teisės akto perkelimas, e, reglamento perkelimas yra didžiausia kliūtis įgyvendina bendrąją rinką, reikia dirbti su reglamentais, taigi čia mažiau leis pasiekti daugiau. E, e, reikia išvengti, kad mm, to, to susiskaldimo, kuomet 27 valstybės narės skirtingai perkelia teisės aktus ir MVI susiduria su neįveikiamomis kliūtimis. Tačiau kas yra blogiausia? trūksta žodžio rinkodara, mes turime čia teisę, e, kitus dalykus, tačiau e, mes norime dirbti piliečiam, dėja piliečiai to nežino. Mes negalime e, jų pasiekti su teisiniais terminais, mes turime kalbėti su piliečiais tiesiai ir būkštauju, kad ES vis labiau tolsta nuo Europos piliečių. Ateinančiais metais turime daugiausia dėmesio skirti, daugiausia investuoti į e, santykių su Europos piliečiais, kad jie žinotų, ką ES veikia. Taigi daug darbų liko, daug investicijų reikia, reikia e, informavimo vadybininkų, pasiklausti, kaip čia mums geriausia pasirodyti žmonės neskiria komisijos tarybo ir parlamento. Ir e, neretai e, valstybių narių atstovai nedalyvauja posėdžiuose ar jeigu dalyvauja negali priimti tinkamų sprendimų. Mums reiktų, e, kad valstybėse narėse dirbtų ne trys atstovybės, bet vienas ES atstovas ir viena atstovybė nes tokiu būdu mes išvengsime Titaniko sindromo. Tai yra visi džiaugiasi tol, kol neatsitrenkia į ledkalnį. Ačiū kolega, dėja jūs taip pat per greitai kalbėjote. Kolega Fandekamp, prašau. Pone pirmininkė, ačiū komisijai ir tarybai už įžanginės kalbas. Labai susidomėjęs klausiausi e, diskusijų ir parengiau Libę komiteto vardu e, nuomonę. Manyčiau, kad bendroji rinka turi būti plačiai palaikoma Europos parlamento ir be abejo Libė komiteto, kadangi laisvas asmenų judėjimas yra svarbi bendrijos vertybė, darbo migrantai, išsilavinę žmonės turi galėti dirbti ten, kur jų labiausia reikia. Tačiau, ponė pirmininkė, daug intencijų yra, o rezultatų mažoka. Yra 12 komisaro Barnie svertų. Tai yra gerai, tačiau reiktų dirbti greičiau nes trečiuosiuose šalise esantis konkurentai nelaukia, kol Europa baigs kurti savo bendrąją rinką. Ačiū. Grazie, kolega. Buongiorno tutti. Ačiū, kolegos. Ir iškart žodis poniai Maconi. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ministrė. Tiesinga bus pasakyti, kad mūsų pranešėjų darbas tiesiog puikus. Džiaugiuosi taip pat tuo, ką išgirdau iš pono komisaro ir iš tarybos atstovės E, aš manau, kad tai pratęsia pono Mario Monti e, darbą ir įneša papildomai šviežio oro į šią diskusiją. E, svarbu paremti tas 13 prioritetinių sričių, kurias akcentuoja parlamentas. E, yra 19 punktų e, tuose pasiūlymuose, kurie sustelkia būtent ties piliečių interesais. Mums būtina siekti tikros bendrosios rinkos ir susijęti piliečių ir bendrosios rinkos tikslus. Reikia atgaivinti piliečių pasitikėjimą bendrąją rinką, skatinant politinę ir socialinę integracija, kad žmonių bendros rinkos suvokimas būtų teigiamas. Aš manau, kad to ir pasieksime, jeigu įgyvendinsime priemonės, kurias numato mūsų trys pranešimai. Dėkoju, dabar išklausime komitetų atstovų nuomonės, dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai ir pirmiausia, ponas K.